dėl šiaulės e, malio. Ir e, aš kalbėsiu labai bendrai ir pabandysiu e, jums pateikti bendrą situacijos apžvalgą. Manau, kad kalbant apie situaciją, visą laiką reikia kalbant apie šias zonas, pagalvoti, kad jos yra labai arti prie Europos ir ar tai būtų terorizmas, ar priekybė žmonėmis, ar narkotikais, ar migracija, visą tai atsiliepia Europai visą laiką. Ir tokia realybė lemia, kad nuo to kenčia labai didelės vietovės, strateginės vietovės. Šiaurės Afrikoje ir Sahelio vietovėse tos zonos yra nelabai struktūruotos e, ir situacija tikrai kelia labai didelių sunkumų. Europos Sąjunga apibrėžė Sahelį savo mm, strategijoje Malis, Mauritanija, Burkina Faso, Čadas e, ir žinome, kad šita Sahelio situacija taip pat e, įtakoja labai šiau, daug Šiaurės Afrikos, vakarų Afrikos, rytų atsiprašau Afrikos šalių ir taip pat Europos kontinentą. Tai yra bendra situacijos charakteristika. Taigi turime turėti omenyje, kad tai yra labai didelė vietovė ir kuri realybėje labai glaudžiai takoja ir Europos kontinentą. Nenuneiksime, kad buvo metams bėgant padaryta tam tikra pažanga. ES Sahelio strategija jau keturis metus galioja, e, taip pat įsitraukė daug kitų šalių įgyvenant šią strategiją. Tai yra tarptautinės bendruomenės e, interesai toje zonoje. Taip pat padaryta tam tikra pažanga, kalbant apie karinę sritį ir e, Prancūzijos intervencijos Malija dėka Taip pat prisidėjo e, situacija Barkane ir, ir Nigerija ir mm, Libijoje. Taigi buvo pasiekta tam tikra stabilizacija tarptautinės karinės intervencijos dėka. Mm, jau metus Pastebime, kad tų šalių organizacijos, taip vadiname, didžiojo penketo e, norą dirbti kartu, bendradarbiauti regioniniu mastu. Mes gerai žinome, kad ši situacija liečia tas regioną, visą regioną ir yra daug mažai struktūruotų sąsajų tarptų regiono šalių. Taip pat reikia pradėti diskusijas dėl malio stabilizacijos. Buvo pasiekti Ugadugų susitarimai prieš dviejus metus ir e, galima buvo surenkti rinkimus Malyje. Taip pat e, dabar vyksta diskusijos Alžyre e, kurių dėka buvo pasiektas susitarimas ir galiausiai tikimės, kad juos pasirašys įvairios šalis. Taip pat Be viso to dedamos pastangos siekiant prisidėti prie įvairių šalių politinės stabilizacijos tiek Malijoje, tiek Burkina Faso. E, praėjusiais metais ten buvo kilę neramumų. Taip pat siekiant užtikrinti stabi, stabilumą ir stabilų pereimą prie e, labiau struktūruotos valdysenos. Taip pat tarptautinė bendruomenė labai didelę paramą teikia ir iš tikrųjų yra teigiami žingsniai padaryti priekin. Tačiau žinome, kad situacija vietoje iš tikrųjų dar yra ne, pavojinga, tiek kalbant apie situaciją Libijoje, tiek apie Boko Haram, Malio situaciją. Taip pat yra labai trapi tam tikros teroristinės grupuotės. Buvo susilpnintos, tačiau kitos dar vis yra gajos šis reiškinys plinta, visi turbūt žinote apie čiadę įvykusius išpolius šį rytą. Taip pat Malio pietuose prieš kelias dienas įvykdytus išpolius mes vis dar nelabai aiškiai žinome, kas padarė ką, bet akivaizdu, kad ta saugumo zona e, vis mažėja. Taip pat tarptautinės pastangos e, ne, iš tikrųjų nelabai padėjo pakeisti tą situaciją, ją pagerinti, nes tų pačių valstybių valdžios e, trapumas neleidžia pasiekti ir užtikrinti stabilios situacijos. Labai daug kas buvo padaryta siekiant tos stabilizacijos atrodė, kad pažanga reali, tačiau tuo pat metu visa tai, kas vyksta užkulisiuose, visa tai labai veikia ir jai kenkia. Tarptautinė bendruomenė taip pat deda visas pastangas, ES taip pat yra daug nuveikusi, tačiau e, dar išlieka svarbių iššūkių. Sahelio regionas jau ilgą laiką e, pritraukė tarptautinės bendruomenės dėmesį. Statistiškai ši zona kasmet gauna apie 4 milijardus dolerių tarptautinės paramos. Tai yra didelė suma, daug tos sumos skiriama maliui, taip pat yra dvišalė parama, daug e, tarptautinių veikėjų dalyvauja šioje paramoje, e, didelė dalimi ir Europa, ir valstybės narės, ir Europos institucijos taip pat prisideda maždaug 40 procentų šios pagalbos iš ES pusės, kaip žinote, labai e, vyko didelės pastangos buvo dedamos, ypač prasidėjus Malio kriziai. Taip pat buvo priimta Sahelio strategija, kurioje siekiama atsižvelgti į įvairius parametrus, strateginius parametrus ir kitus, ir kalbama, kaip užtikrinti vystimasi. Tai yra e, labai tradicinė ES veiklos rytis tame regione, taip pat kaip užtikrinti saugumą ir kaip susijęti šias dvi sritis. Tai yra pagrindinės priemonės spręsti krizę. Europos Sąjunga taip pat mobilizavosi e, pradėjusi Briuselio konferencijos skirtos Maliui procesą, kurio metu buvo e, skirta 2,5 milijardų eurų prieš 2,5 metų maždaug. Taip pat vyko PSDS operacijos Nigerija ir Malija. Taip pat e, buvo vykdomi kariniai mokymai tuose šalise. Buvo e, į tai įtrauktos daug, daugelis valstybių narių ir daugelis šalių, ypač šalis, e, nelabai įpratusios dalyvauti santykiuose su e, Afrikos šalimis, taip pat susidomėjo tą galimybę. Aš dažnai vykstu į valstybės narės, taip pat vykstu į valstybės, kurios šiaip jau nėra partneris toje veikloje, bet jos suprato, kad labai svarbu dalyvauti sprendžiant šios iššūkius. Šiandieną Europa dirba mm, siekdama mobilizuoti ir suvienyti nacionalinės ir regioninės programas ir e, tam bus skirta 3,5 milijardų eurų per ateinančius keliarius metus ir šiandieną Europa tikrai gyvendina savo strategiją imdamasi daugelio regioninių veiksmų ir mano galva jie yra labai naudingi, ypač apibrėžiant keturis prioritetus kurie yra jaunimas, migracija, pasienio zonos ir radikalizacija. Šie keturi prioritetai buvo apibriežti kaip svarbiausi ir čia Europos Sąjunga e, gali prisidėti, pridėti labai daug pridinės vertės, perdodamas savo žinias. Ir baigdamas, noriu pasakyti, kad šiandien turime daug iššūkių, kurie yra patys svarbiausi pirmiausia, tai yra iššūkius susijęs su regionų struktūrizacija. Mes kalbame apie regioninę krizę ir vietos veikėjai labai yra padreiki. Alžyras yra didelė regiono gale ir ji parodė didelę paramą ir norą e, imtis svarbių reikšmingų veiksmų, stabilizuojant situaciją Malyje. Ir Alžyras suvokė naują e, e, situaciją regione ir pagal Alžyro susitarimus e, ši šalis ir liks svarbiausia veikėja regione. Antra, manau, kad tarptautinė parama teikiant Reikia pagalvoti, kaip ją veikti, ją teikti efektyviau, nes tikrai ta parama yra labai didelė. Pirmasis, Europos, pirmasis jungtinių tautų specialusis mm, įgaliotinis Saheliui e, sakė, pasiūlė įsteigti Sahelio fondą, kuris padėtų geriau mobilizuoti teikiamas lėšas, struktūrizuoti tą paramą. Taip pat jisai siūlė įsteigti tyrimų programą skirtą Sahelio regionui ir tiesa, kad kyla daug iššūkių ir nežinau, kiek jūs susipažinę su šio regiono realybę. Trečia, mano galva e, labai svarbus iššūkis yra susijęs su ekonominiu augimu, kuris kuria darbo vietas. Tai yra, aišku, susiję ir su migracijos, ir jaunimo klausimu, demografiniu augimu. E, to regiono gyventojai yra labai jauni Mm, kasmet keli milijonai žmonių įeina į darbo rinką, jie turi surasti savo vietą, o kai nesuranda, e, tai situacija blogėja, jie puolai nevilti ir daugelį tų šalių jaunimas yra puolęs į nevilti. Ir man atrodo, kad reikia mum kreipti dėmesį į šią problemą. Ketvirta, taip pat reikia iki galo įvykdyti malio stabilizaciją. Europos Sąjunga e, dalyvavo pasirašant Alžyro susitarimus ir dabar juos reikia gyvendinti praktiškai. Situacija išlieka sudėtinga. E, Junknės tautos taip pat imasi savo e, atsakomybės, labai didelės pastangas deda šioje srityje. Reikia pabrėžti, kad tame regione labai pasitikima Europos Sąjunga, iš jos daug tikimasi, mus laiko vienais teigiamiausių aktorių, turime daug ryšių su tuo regionu ir dėl to iš mūsų labai daug tikimasi, tiek iš valstybių narių, tiek iš ES institucijų ir tai iššūkis visiems. Mm, reikia užtikrinti geresnį veiklos organizavimą. Taip pat penktasis iššūkius tai yra tam tikras nu, nutolimas, atsiribojimas. Žinoma, tarptautinė bendruomenė imasi, imasi veiksmų, kai to tikrai reikia. Šiandien tame regione e, yra keliolika milijonų gyventojų, keliasdešimt milijonų gyventojų ir reikia pagalvoti, kaip e, spręsti visus šios iššūkius, kaip galima geriau. Ir aš e, taip pat pasitikiu ir Afrikos veikėjais, jie geriausiai susipažinę su realybę tame regione, jie kitaip juos žiūri. Pavyzdžiui, islamo, tradicinio islamo, islamo iškilimas e, ir negalima leisti, kad e, vyktų kokie nors nesusipratimai tarp Europos ir Afrikos e, veikiančiųjų šalių. Taip pat e, labai svarbu, kad politikai taip pat suvaidintų prideramą vaidmenį, užtikrindami e, sąsajas ir ryšius tarp Sahelio regiono ir ES. Mums reikia, kad prisimtų politikai atsakomybę šio klausimu, kad jie kaip galima geriau paremtų vietos administracijas. Taip pat e, turiu pasakyti, kad keliaudamas po tas šalis susitikau su nacionaliniais parlamentarais, kurie yra labai suinteresuoti ryšiai su ES ir noriu kaip galima juos plėtoti. Dėkoju. Um, labai ačiū, ponas Mentum. E, turime daug kolegų, ponia Jo Marija. Prašau. Ačiū pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti Anton už jo diagno, diagnozę, kuri labai įdomi. Klausydamas jūs susidariau tokį įspūdį, kad Sahelis um, tapo um, ta pilkaja zona, kaip vadina humanitarnės sritis darbuotojai, tokia mm, sritis, tokia vietovė, kur nėra valdymo, kur yra daug pavojų, kur yra daug kontrabandos, netestos priekybos judėjimo ir taip toliau. Kai noriu užduoti Jums porą klausimų, paprašyti patikslinti kai kuriuos iš Jūsų paminėtų elementų. Uh, Visų pirma, dėl pinigų, kurie yra skirti ar bus skirti tai zonai, ką dar daro Europos Sąjunga Mm, viena vertus, visų pirma, kad išsiaiškintų dėl šios e, valstybės e, viso, e, visos vyriausybės darbo, toliau kaip yra su visa ginklų kontrabanda, priekyba žmonėmis ir visu tuo, kas yra susijęs su terorizmu, mm, kas vienas kitą palaiko ir stiprina ir išlaiko, ypač dėl tų trijų milijardo penkių artimiausiams keliariems metams. Jūs pateikėte kelias gairias, kaip būtų galima tos pinigus panaudoti. Aš norėčiau pasitikslinti, ar ta problematika yra įvertinta, ar tai atsižvelgta. Ir taip pat mm, dėl tų trijų mm, su pusę milijardų eurų, kiek, koks laikotarpis bus numatytas tiems pinigams. Taip pat jūs kalbėjote apie ES veiksmus ir aš norėčiau pasitikslinti konkrečiau, kurios ES valstybės prisideda prie šių darbų, tiek galvojant apie gynybos vis, srities visas operacijas, aš minėčiau gal Malį, man atrodo, nedaug Europos valstybių čia prisidėjo. Ir e, antras dalykas, visa ta pagalba valstybės stabilizuoti, kokios dar valstybės galėtų čia prisidėti. Ačiū. Uh, Mrs. Gomes, please. Ačiū, ponia Gomes. Norėčiau jūsų paklausti, kadangi jūs kalbėjote ir aš sutinku, kad Alžyras yra viena iš galingiausių valstybių regione, bet galvojant apie Alžyrą ir Maroką, kad jos nesikalba, nebenadarbiauja dėl vakarų Saharos problemos ir tai yra ta lūžio linija, galvojant apie veiksmus, apie tai, ką galėtų tos valstybės padaryti, koks galėtų būti jų indėlis regione. Be, sakykime, to, kad vakarų Saharos konfliktas konfliktu, galima netgi pasinaudoti savais tikslais. Galvojant apie Saharos jaunimą, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra labai daug tokio nekantrumo. Kaip Jūs galvojate, pavyzdžiui, kokios visos tos infli, infiltracijos, visos tos grėsmės, galvojant apie visą regioną? Taip pat, galvojant apie jūsų, jūsų misijos santykių su ponu Bernardino Lyon, kuris yra Junktinių tautų generalinio sekretorijos atstovas Libijoje, pavyzdžiui. Ar jūs taip pat čia vertinumėt Libijai, kurim atrodo, kad šiaurė yra labai komplikuota, na kalba apie tos žmonės, kurie atvyksta iš, iš, iš kitur, dar iš toliau, už Sahelio regiono, Nigerija ir taip toliau. Matote, kad situacija Libijoje taip pat komplikuojasi, tai vertinant ir labiau į pietus galvojant, daugiau e, to komplikavimosi palyginti su tuo, ką mes matėme prieš Kadafį kuomet buvo pasinaudota situacija, sakykime, visus, visų tuos smurtų malį ir taip toliau. Na ir galiausiai aš norėčiau paklausti, o kas yra daroma realiai ekonominio augimo tikslais, galvojant apie tai, kad realiai tai yra svarbiausia regionui, kad būtų galima migracijos srautus kažkiek suvaldyti, pristabdyti. Kas yra daroma čia? Charles Tanuk. Thank you, Chairman. And, uh... Ačiū pirmininkė ir taip pat sveikinu užėmus tokias svarbės pareigas. Žinoma, Sahelis yra gana pavojinga vieta. Ten yra nemažai iššūkių. Esu rengęs pranešimą dėl Sahelio per praeitą parlamento kadenciją. Ir gana smarkiai susipainiojo dėl to, kad taip pat turėjau į pranešimą įtraukti vakarų Saharos klausimus, o ten problemos dar didesnės, mm, tiek kalbant apie terorizmą, tiek apie stabilumą ir gerovę bei saugumą tame regione, o taip pat ir Sahel regione. Prieš keletą dienų buvo Čedė, išpolių Jemene, Taip pat e, spaudoje vis pasirodo pranešimų apie moterą ir motą ir jo grupuotė priklauso mudžiavoms ir buvo pranešta, kad jis žuvo puolant iš oro Šiaurės Libijoje. Taigi atrodo, kad moto yra žuvęs dėl JAV atakų, jis buvo vienas iš pavojingesnių teroristų, įvykdęs nemažai išpolių, vis dar lieka nemažai problemų dėl Boko Haram Nigerijoje, taip pat e, e, ir piečiau, taip pat ISIS e, e, veikia Libijoje. E, ir remia Ansar al-Sharyje ir kitas grupuotės, taigi tai iš tikrųjų džihadizmo košmaras. Taigi po dešimt metų kai vėl įvyks Paryžiaus Dakaro ralis, ar nereikės jo nukelti į Pietų Ameriką, užuot e, jį organizavus Saharoje? Pone Lochbiller, labai ačiū. Labai ačiū už tokį įdomų pasisakymą. Vienas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti. Kalbėjote apie prekybą žmonėmis, taip pat narkotikų ir ginklų gabenimą. 2016 metais bus e, peržiūrėta strategija, jungtinių trautų strategija dėl kovos su prekybė žmonėmis. Jeigu pažvelgtume į Sahelį ir pagalvotume, e, ką es daro savo užsienio santykiuose, galbūt galėtume atsakyti, kaip mes galėtume labiau prisidėti prie kovos su šia problema. Pone Karval, prašau. Ačiū pirmininkė Ka, kaip dėl tos tragedijos Liberetro Libijos pakrantėje ir tiek e, daug žmonių žūva ir kodėlgi e, pagrindinis dėmesys skiriamas žmonėms žuvusiems viduržėmė jūroje. Nemažai žmonių žūsta ir bandydami pereiti Sakarą. Galbūt reiktų labiau atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie žūsta eidami Saharos dykumą. E, galbūt galėtume imtis kažkokių priemonių. Reikėtų e, sustabdyti kažkaip tą migrantų judėjimą prieš jiems e, įeinant į Saharą. Uh, Ačiū pirmininkė, baigiu kalbėtojų sąrašą, panas Boš. Ačiū pirmininkė, jūs išvardėte penkis iššūkius Sahelė regione. Jeigu pažvelgtume į klimato kaitą, kitus iššūkius, kaip matote, tai susijęs su kitomis problemomis, žmonių žutimi, E, maisto trūkumu, teroristiniais konfliktais. E, kaip e, situacija, situacija keitėsi ir šiek tiek gerėjo, tačiau negalima ir ateityje remtis tomis pačiamis priemonėmis, nes klimato kaita Sahelio regione dar labiau paštrėjo. O jeigu pažvelgtume į mokslinius vertinimus, kaip klimato kaita ateityje paveiks regioną, atrodo, kad e, pasakmes bus dar sunkesnės. Na, kaip ES gali prisidėti spręsdama šį klausimą? Ačiū, ponas Parniu. Monsieur le, monsieur le Président, monsieur le Ačiū, pirmininkė, gerbiamas specialus atstovė. Jūs kalbėjote apie Boko Haram klausimą ir aš norėčiau sugrįžti uh, prie to nerima keliančio klausimo, vis labiau nerima keliančio klausimo Nigerijoje ir, ir plačiau. Kalbėčiau apie Centrinę Afriką ir kaip Nigerijos valdžia sako, Boko Haram šiandien turi daugiau kaip tūkstantį kovotojų. Na, žinome, kad visai neseniai Boko Haram atsakingi asmenys pareiškė ištikimybę Daesh Mes matome visus tuos puolamuosius veiksmus, visą, visą taip agresyvę um, politiką iš visom, visų aplinkinių valstybių atžvilgių, pavyzdžiui, Čadui, visos ir, ir, ir ta karinė intervencija mm, realiai dėl Boko Haram e, neduoda jokių teigiamų pasikeitimų ir vis daugiau yra kovotojų, kurie gauna Daesh finansavimą, paramą. Tai labai svarbu yra galvoti apie tą finansavimą Irake Daesho matome, kad tas finansavimas auga ir Taip pat ir Irako valdžios yra tarsi toks palaikymas. Taigi, ką Jūs galvojate dėl to, dėl Irako valdžios požiūrio į tą Daesh finansavimą? Ir gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie Daesh santykius su Boko Haram pajėgomis Nigerijai. Merci, thank you. À vous. Merci beaucoup. Euh, je ne serai pas capable de répondre. Ačiū, negalėsiu galbūt e, taip gerai atsakyti jūsų klausimus, kaip, kaip, kaip jūs pageidautumėt, nes kai kurie m, mm, viršė mano įgaliojimus, e, arba pavyzdžiui dėl paskutinio klausimo, sakykime, na, mano įgaliojimuose nėra Boko Haram kaip, kaip ir taip tiesiogiai, tai aišku, m, mm, kažkiek dirbame su tą problematiką, aptarėme tuos klausimus, bet, na, uh, Gal e, ponas Jerkopas vėliau apie tai galės e, daugiau jums papasakoti, atsakyti geriau į tokius jūsų klausimus. Vis tik tai manau, kad daug ką sukrėtė tai, kad yra tiek to neracionalumo, tiek to išsklydimo Boko Haram, galvojant e, apie Boko Haram klausimą, tarptautinė visa bendruomenė, ką vyriausiai galiotinė bando suformuoti šioje politiką to klausimu ir atitinkamai reikia mm, galvoti apie daugia šalis visas pajėgas, ypač ES visą indėlį ir Centrinė Afrika, aišku, ką, ką galėtumėm padaryti, kad tai galėtų padėti. Sahelio teroristinės grupės dažniau yra tokio mm, lokalaus pobūdžio, po, po net ne tokios gerai organizuotos, nelabai ne, ne racionaliai veikiančios, tai galbūt tai jų tas silpnoji pusė ir, ir gal kita vertus labai sunku tada jas susekti, sulaikyti. Toliau, pratesiant nuo to paskutinio klausimo, toliau kalbant apie bendrą visą tą klimatą. Taip, pačios Afrikos atsakingi asmenys pakankamai menkai žino tos klausimus. Labai sunku juos įtraukti um, tvaresnių tokių pagrindų šių klausimų sprendimą. Uh, Mes turime tą, tą didžią, didžiosios žaliosios sienos, tą prezidentą Senegalo pasiūlytą. Yra kai kurios tokios galbūt kišenės, kuriuose kažkas yra bandomas spręsti, bet tai nėra išsivystę sistemingus veiksmus. Ir kalbant apie Afrikos subjektus, aišku, tai yra vienas iš klausimų ir labai sunku yra mobilizuoti jų dėmesį. Taip, sakiau, yra tam tikrų tų tokių dramatiškos situacijos, tų kišenių. Ehm, aišku, tai dar labiau daro tą situaciją sudėtingą, yra tų labai pasklidusių atskirų atvejų. Bandome ieškoti to atsakymą, bet Kalbant, pavyzdžiui, apie Čiado situaciją, visą tai, kas vyksta aplink, yra ir, ir, ir mokslininkų diskusijos. Uh, galvojant, ką būtų galima padaryti. Kol kas esame procesų pradžioje. Aš norėčiau tik tai vieno dalyko, kad COP21 e, metų pabaiga kažką įspręstų ir kad e, Sahelio valstybės irgi rastų savo vietą, kur išsakyti savo poziciją. Manau, kad galėtumėm mm, galbūt galvoti apie specialią specialų renginį Sahelio klausimams e, tos konferencijos kontekste, reikėtų galvoti būtent, kaip judėti į priekį dėl šių procesų. Dėl Sahelio žinome, kokia yra situacija, kokie klausimai. Mm, tai labiau yra susijęs su Sahara, o ne su Saheliu. Taigi, aišku, grįžtant prie to būtinumo, kad, kad bendarbiautų labiau tos valstybės, klimato klausimais ypatingai yra dabar organizacija sukurta prieš kelias metus, kuri vadinasi Saharos ir Sahelio stebėjimo centras žiūrima į, į, į pavyzdžiui, įvairių kultūrų prisitaikymą mm, prie klimato pasikeitimų, kaip, kaip įvairios augalinės įvairios kultūros ką daro ir kaip, kaip, yra, kas, kaip kas vyksta. Aišku, yra daug klausimų dėl priekybo žmonėmis, e, dėl migracijos rautų valdymo, Saharos e, kirtimas pakankamai menkai žinomas, visas, vis, visa migravimas, kelionės per Saharą pakankamai yra menkai žinomas rytis. Yra daug, aišku, dram, daug, daug, daug daugiau, aišku, dabar dramų nei realiai yra matoma, pamatuojama Pagrindinės kryptis, aišku, būtų didesnis bendarbiavimas su regiono valstybėmis, kad uh, Ehm, jas paskatintum bedradarbiauti su mumis ir suvokti realybę. Vienas iš sunkumų, aišku, vertinant Sahelio kontekstą, yra tai, kad Sahelis yra tik tai grandi, viena grandelė visoje toje grandinėje ir labai nedidelė grandelė. Ir, aišku, reikia prisiminti rabato visus procesus, um, centrinės Afrikos, vakarų Afrikos valstybės, visas, kas apjungiantis tas procesas. Aišku, sunku ir jeigu yra per didelis mastas, tai labai sunku surasti tada tokių atskirų veiksmų, ką būtų galima padaryti. E, akivaizdu, kad jeigu galvojant apie e, prevenciją, kontrolę, saugumą, darbas su regiono valstybėmis, nemažai yra padaryta, yra oro uostų, pavyzdžiui, kontrolė sustiprinta, pavyzdžiui, dokumentų kontrolė, patikrinimas, čia sistemingas yra bendradarbiavimas jau toje srityje. To, to, Mm, realiai greitai susidurėme, aišku, su tokiamis problemas kaip jaunimo nedarbas, sakykime, ir vis atsimušame tokias problemas. Aišku, yra informavimo kampanija, kuri duoda kažkiek rezultatų. Mm, norima parodyti vis, vis, visus tos sunkumus, kaip sunku susirasti darbo šiaurės valstybėse, kaip paskui vyksta visa ta migracija. Mm, na, galvojant apie tai, ko mes norėtumėm, nepakankamai aišku yra tų veiksmų, kurie skatintų nemigruoti. Pavyzdžiui, iš Mauritanijos į Kanarų salas ypatingai kan, buvo laiv, laivais keliaujama, buvo kontrolė tam tikra iš Senegalo e, buvo galvojama apie tai, kaip paskatinti visą mokymo, kad, palengs, kad būtų galima palengvinti surasti darbą. Aišku, realiai tai yra labai judri visuomenė į, į kon, į žemyną šiaurę labai lengvai yra judama, realiai skaičiuojama, kad apie 10 procentų tik tai vakarų Afrikos keliauja į šiaurę. Tai aišku, man atrodo, reikia rasti raktą, kaip spręsti tas problemas per jaunimo užimtumą, per galimybės jiems susirasti darbą vietoje. Mm, aišku, reikia galvoti, kaip sukurti geresnės sąlygas, kad būtų tam tikros priemonės, kaip padėti jiems įsidarbinti. Ir val, ES valstybės narės, pavyzdžiui, tikrai dirba toje srityje ir, ir Malija, pavyzdžiui, prieš kelius metus sukurtas m, mm, informacijos centras dėl migracijos visų tų klausimų, būtent galvojant apie Malio gyventojus, kurie mm, būtų kandidatai grįžimui. Tai dirbame labai daug ir norėtume, kad tas dialogas būtų intensyvesnis glaudesnis su m, mm, kiekviena valstybė Afriko atskirai ir bendrai, aišku, galvojant apie viso regiono partnerės. Ir, mm, galvojant apie e, laisvą judėjimą e, gyventojų. Centrinė Afriko link zonos išorės, pavyzdžiui, būtinas dialogas tarp ES ir, ir, ir tų valstybių ir, ir galvojame apie darbo grupės sukūrimą ES būtent dėl migracijos po, po Sahelį ir aplinkui. Uh, jau vis labiau yra suvokiama ir, ir regiono valstybės vis labiau suvokia, jų institucijos, politinės administracinės institucijos suvokia, jog yra, tai yra didžiulė rizika, sėtina su tuo ir, ir jau bandoma ieškoti tam tikrų formulių, ką daryti, kaip spręsti tuos klausimus. Aišku, Mm, kas sėkmingiau vyksta, kas ne tai, bet akivaizdu, kad suvokiama jau, kad reikalinga atitinkama kontrolė aplink Saharą ir, ir tai yra puikus išeities taškas, aišku, būtinas tas išeities taškas yra įvairių štai priemonių. Kol kas jos yra riboto masto, aišku, kol kas tai neįtako didesnių judėjimų, bet uh, dėmesys auga, stiprėja, yra partnerystė ir su valstybės narystės ir su jungtinių tautų atitinkamomis struktūromis, galvojant apie humanitarinę situaciją, palengvinant sąlygą žmonėms grįžti atgal, tas e, repatriavimas žmonėms, kur, kur, kurių situacija sudėtingesnė. Dėl geostrateginių visų elementų Helio ir vakarų valstybių svarbiausia logika būtų plačiau viską pamatyti, galvoti apie terorizmo ryšį su priekyba žmonėmis, kontrabanda ir taip toliau. Aišku, kad tai ryšiai stiprėja ir šiame etape reikia viską išsiaiškinti, bet aišku, sudėtinga paskui, sudėtingumas yra paskui viską paversti kažkokiais veiksmais. Jeigu mes norime veikti visoje zonoje, mm, vakarų rytų Afrika, tai aišku bus labai sunku, man atrodo, reikėtų visų pirma išryškinti, kur yra tie maršrutai, labai kažkokie ypatingi reiškiniai, kiekvienu atveju reikia specifiško požiūrio, aišku ir platesnio matymo reikia, bet reikia veikti kiekvienu atveju individualiai. Toliau, mm, Alžyras Marokas jų santykiai yra strategiškai svarbus, galvojant apie visos šitos problematikos e, kontekstą. Idealiai tai, tai, tai norėtųsi bendarbiavimo, kad būtų mm, bendarbiavimas ir, ir be, dėl saugumo viso. Šiaurės Afrika, Pietų Afrika, tradiciškai Alžyris, Marokas, aišku, yra tas, tas, tas. Uh, Nebendarbiavimas reikia spręsti tą klausimą. Toliau Malis vakarų e, Sahara, čia reikėtų, kad ES imtųsi to klausimo. Na, aš čia nebūčiau kompetitingas klausimą sakyti, kai kas taip galvo, kad galbūt yra atėjęs laikas pasakyti, kad reikia suvienyti pastangas e, tarp Europos valstybių, jauktinių tautų ir padaryti spaudimą būtent to regiono subjektams veikiems, Nes galbūt iš tikrųjų ta situacija tęsiasi per ilgai jau ir reikia pasinaudoti dabartinę progą ir pakeisti kažką realiai ir ilgam laikui. Kalbant apie vakarų Afriką ir Malį, būtent prieš kelius metus nustatyta yra kokia yra situacija kažkiek kiekvienas purtosi tos atsakomybės, aišku, marokiečiai pasakys, kad uh, į pietus nuo Alžyro čia mm, viskas vyksta, kiti sako mm, atvirkščiai. Na, yra mm, visų tų kontaktų, vis, visa ta sociologija, kuris lypi už to, reikia atsižvelgti tai Boko Haramą. E, e, na, tai nėra mano įgaliojimų srityje, bet e, aišku, reikia žiūrėti, ką, ką galima padaryti. Uh, ir Bernardino Leono visi, visos pastangos tais klausimais. Dabar dėl um, ekonomikos augimo taip, tai labai svarbu ir tarptautinė bendruomenė jau keliari metai m, mm, teikia pirmenybę m, mm, stiprinimui atsparumo stiprinimui, kad kaip ir būtų galima užkisti kelią tam, kad kažkas, pačios basėsios katastrofos, kad neįvyktų, pavyzdžiui, humanitarnės maisto ar dar kažkokios, stiprinant vietos išteklius, remiant vietos žemės ūkį, pavyzdžiui, realiai gyventojų lygmenių, kad būtų galima stabilizuoti situaciją, kad žmonės galėtų turėti pakankamų išteklių kasdieniam išgyvenimui. Uh, galvojant apie bendrą ekonomikos augimą, bendrą lygmenį, čia tie klausimai galbūt nebūtinai šiandien labai gerai sprendžiami, čia tokia mano asmenė būtų nuomonė, reikėtų galvoti plačiau, buvo galvojama apie infrastruktūrą, energetiką ir taip toliau, žemės ūkis gal netiek sulaukė dėmesio, bet tačiau e, ten yra lab, ir, ir darbo vietos, ir išgyvenimo visas šaltinis, tai mano manimo reikia galvoti apie įmonių kūrimą, privataus sektoriaus stiprinimą, e, mažos vidutinės įmonės formalios, neformalios. Manau, kad tai būtų raktas į sprendimą ir tarptautinė bendruomenė turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų galima privatų tą sektorių kurti ir stiprinti realiai, kad atsirastų verslininkų, Afrikos verslininkai taip jų atsiranda ir e, būtų galima padėti jiems spręsti tą visą eilę kliūčių, su kuriamis e, jie susiduria per diversifikavimą, per didesnę paramą jiems. Europos valstybės, kurios yra aktyvios, kurios veikia, mm, trys Europos valstybės e, prisideda prie MINUSMA, e, Niderlandai, Danija ir Švedija. Mm, daug LTM dalyvauja valstybių, didžioji dauguma valstybių narių e, viena, vienu ir kit, viena ar kita forma prisėda savo ištekliais. Ir čia tai būtų galimybė toms valstybėms, kurios netokios aktyvios, pavyzdžiui, Lenkija, Čekija, Rumunija ypač prisidėti. Tai yra valstybė, su kuriamis aš turėjau tiesioginių ryšių, jos kreipėsi mane, aš kalbėjau su jomis. Baltijos valstybės taip pat jos atrado, kad yra štai tokių iššūkių tame pasaulio kampelė ir suprato, kad jos nori irgi aktyviai dalyvauti ten, prisidėti. Yra nemažai tokių Europos valstybių, kurios tradiciškai yra aktyvios toje zonoje, pavyzdžiui, Ispanija, sakykime, Portugalija, centrinės Europos valstybės, Belgija, Luksemburgas. Taigi mes turime tokį tikrai tvirtą Europos brandolį, kuris nori vis labiau aktyviau įsitraukti ten. Mes turime ir, ir mūsų visos politikos nuoseklumą, kurio galime pasiremti. Tas ratas valstybių, kurios dalyvauja, vis plečiasi. Uh, naujos valstybės atranda tą pasaulio kraštą ir nori prisidėti. Dabar dėl valdymo visi veiksmai, tai yra visi tie veiksmai, kurios vykdo Europos Sąjungo ten tame regione, yra labai svarbus ir akivaizdu, kad į, um, paskutinį, paskutinį dešimtmetį didžiausia šis tokia buvo decentralizavimas, decentralizavimas, koncentravimasis, mm, artėjant prie vietos ligmens, um, viešos sektoriaus vis, visas organizavimas. Daug tam, iš tos mechanikos daug kas išsivystė, aišku, galima galvoti apie viešą sektorių administravimą, uh, Yra daug įvairių projektų teisingumo srityje, kurios buvo gan su, sudėtinga gyvendinti ir jie dar išlieka gan trapus. Mm, toliau dėl korupcijos, aišku, daug kas kalba apie šį klausimą, tai yra reali problema, mm, tai yra didžiulė rykštė, aišku, ji demoralizuoja Afrikos žmonės. Mm, ir tas jausmas pakankamai stiprus. Daug administracijos, na, kiekvieno e, atskiro atveju buvo, reikėtų tai aptarti, aišku, daug kas yra padaryta, individualiai įvairiaus rėmimo buvo daug Afrikos valstybių. Na, nebūtinai dar yra suradusios savo pusiausvyrą į konsensusą, galvojant apie gyventojus, pavyzdžiui, gyventojų poziciją, kaip jaučiasi jie, kaip uh, tas pilietybės, pilietiškumo klausimas pakankamai sudėtingai sprendžiamas, ypač sudėtingiausiai gyvenančių valstybių atveju, pavyzdžiui, kad vaikai būtų auklėjimu mokomi, kad žinotų, kai, kad jie gyvena savo valstybę, kaip jie turi gyventi savo valstybę. Taigi yra tas didelis atotrukis ir galvojant apie tą koncentravimosi sektorių, štai aš ką matau, 52 procentai ką aš matau savo, savo dokumentuose, mm, tai yra sėtina su valdymu. Taip greit paskui parečiame mm, politiškai trapius, delikačius klausimus, ne visuomet o, realiai aišku, ką daryti reikia. Yra daug veiksmų ir galvojant apie biudžetinę pagalbą. O, per tiek metų buvo tos biudžetinės pagalbos nemažai, aišku, tai gan lengva yra padaryti ir koncentravimas tai užtikrina. Toliau teisinė val, val, valstybė, tiesiog ne to žodžio prasme įstatymų gerbimas, tai teisingumo lygybės gerbimas. Įstatymo viršen, teisinės valstybės tie klausimai išlieka e, dar sudėtingi visose valstybėse. E, toliau kontrabanda, priekyba žmonėmis, na, nepakankamai čia dar mūsų dėmesio ir valstybės narės aktyviausiai dirba šiais klausimais, pavyzdžiui, policijos uh, Mm, srityje, ką paminėčiau, po truputį ir atsargiai čia žengiama, ieškoma pusiausvėros. Aš žiūriu problemas Sahelyje, tai yra ta kontrabanda ir priekyba, kuri keliauja iš kitų, atkeliauja iš kitų zonų ir jeigu policininkai nori su tuo kovoti Sahelioje, tai aišku, geriausiai tai daryti už, toliau, pavyzdžiui, e, narkotikų kontrabanda, iš kur atkeliauja, aišku, e, ta, e, reikėtų nu, nuo nu, nu, Amerikos, kas atkeliauja, paskui per Maroką, kas atkeliauja, reikėtų tenai kovoti su tuo. Uh, nebūtinai lengviausia Sahelė tai padaryti. Aišku, matome, kad yra norima, kaip galima labiau pasistumėti į priekį. 3,5 milijardo yra numatyti iki 2020 metų. Toks laikotarpis būtų. Stengiuosi atsakyti, kaip galima geriau jūsų klausimų, klausimus. Tai yra, aišku, labai visus dominančios temos ir labai dėkoju Jums. This, uh... Uh, meeting. Ačiū ponui Dementon, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir linkime jums sėkmės. Ačiū. So, uh, e, colleagues, let's proceed. Taigi, kolegos, teskime darbą ir dabar bus apsikeitimas nuonėmis su žmogumi, kuris dažnai yra lankęsis mūsų komitete, taip pat gynybos pakomitetyje, ponas Žil Dekerkov, jis yra ES kovos su terorizmu koordinatorius ir kalbėsime apie dabartinę bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis padėtį šis rytis labai svarbi, jūs tai žinote, nes mums būtinas trečiųjų šalių bendradarbiavimas, jeigu mes norime iš tiesų kontroliuoti terorizmą. Žodis jums, ponė. Labai ačiū ir aš labai džiaugiuosi vėl galėdamas apsilankyti jūsų komitete. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, kad turėtume daugiau laiko apsikeisti nuomonėmis. Taigi pirmiausia, pristatysiu e, e, vyriausybių vadovų pareiškimą po išpolių Paryžiuje vasario 12 dieną. Ten buvo kalbama apie galimus atsakus. Visų pirma, tiesioginį atsaką, paskui tas švelnesnės priemonės. Ir trečiojo tipo priemonės. Na, pirmosios priemonės e, e, Luksemburgė apie tai bus diskutuojama. E, pirmosios priemonės, tokios tiesioginio atsagos priemonės būtų interneto kontrolė, dalymas informacija, kova su prekybo žmonėmis ir nelegalia veikla ir panašios priemonės. Mes jau dirbame su panašių priemonių rinkiniu, tačiau mums reikėtų dėti daugiau pastangų. Dėl interneto komisija ketina šių metų pabaigoje sukurti interneto formą, kuriame bus diskutuojama visais aspektais - interneto stebėsena, nelegalaus turinio šalinimas. Europolas nuo Liepos pirmos dienos kuria specialų padalinį internetui E, kontroliuoti, taip jie galės daugiau nelegalaus turinio aptikti ir apie jį pranešti interneto įmonėmis, įmonėms, taigi galės e, tiesiog e, kovoti su propaganda, su nelegalia veikla internete. Taip pat reikia kalbėti apie kodavimą. E, vėlgi, kodavimo klausimas iškilo po Snaudeno skandalo ir Wikileaks. E, komisija nori parengti bendruosius rizikos rodiklius, kad pasieniečiai galėtų patikrinti es piliečius, ar jie sieną pereina e, tinkamu būdu. Dabar kol kas dabartinė informacijos sistema neleidžia leidžia registruoti piliečius, kada jie atvyksta į šalį, kada išvyksta iš šalies, tačiau norime tai daryti sistematišku būdu. E, ir dirbame ties šią priemonę. Be to norima atpažinti įtartinus keleivius ne, ir būtina, kad policijos pajėgos E, tam tikromis aplinkybėmis e, ir išsaugodavamos asmenų privaitumą galėtų susipažinti su keliaivių duomenų registrais, nes e, daugeliu atveju saugumo tarnybos Europoje gali atpažinti 70-80 procentų džihadistų, tačiau dar lieka 20-30 procentų norinčių prisijungti prie džihado pajėgų, kurie išvyksta iš ES nepastebėti. Ir mes rengėme priemonę, kuri padėtų peržiūrėti keliaivių duomenų registrus ir aptikti intertinius keliaivius. Be to, reikia dalintis informaciją, reikia užtikrinti, kad trečių šalis daugiau dalinasi su Europolo, Eurojaxu ir Frontex. Taip pat reikėtų tobulinti Schengeno informacijos sistemą, taip pat E, tobulinti skirtingus Interpolo komunikacijos kanalus. Mes e, dirbame šią linkmę. De, nelegali prekyba ginklais. Komisija Europos Sąjungos saugumo darbo tvarkėje pateiks pasiūlymus dėl teisės aktų, kaip geriau juos suderinti, kaip e, sugriežtinti reikalavimus dėl ginklų Taipogi komisija nori tobulinti es teisės aktus toje kovoje su džihado samdiniais. Taigi galėsime įvykdyti ES rezoliuciją 2178. Be to, kaip sprendžiamos tokios problemos, jeigu kažkas kovoja kartu su Daiš, Džibatanostra ir taip toliau. Jeigu mūsų atstovų nėra Sirijoje, tai neįmanoma aptikti tokių kovotojų, nebent e, tie žmonės palieka elektroninį pėdsaką. Jeigu tokio elektroninio pėdsako nėra, tuomet e, juos patraukti baudžiamą atsakomybę beveik neįmanoma. Uh, nemažai interneto įmonių yra e, JAV įmonės ir todėl labai sudėtinga mūsų pajėgoms e, sužinoti, koks yra IP adresas ir e, taip pat pasinaudoti kitą aktualią informaciją. Na, kitas dalykas, taip vadinamas švelnusis atsakas E, terorizmui, kaip e, mes galėsime užtirsti kelią terorizmui, kaip užkirsti kelią radikalizavimui, kaip e, padaryti mūsų visuomenę atviresnę, kaip kovoti su islamofobija ir su panašaus pobūdžio elgesiu bei kalbėsena. Na, spalio 1-2 dienomis bus organizuojama konferencija dėl antisemitizmo ir islamofobijos mes e, su komisijos nariais e, galvojame, kaip integruoti šį aspektą į programas skirtas jaunimui, švietimui, sportui, kultūrai. Komisija rengia tokį meistrystės centrą kovai su radikalizavimu. Uh, nes kuo labiau stiprėja terorizmas, tuo labiau valstybės prašo mūsų paremti jų pastangas kovoje su terorizmu. Taigi mes turime tobulinti savo pajėgas, turime siūsti ekspertus ir tas kovos su terorizmo tinklas apjungtų visus ekspertus Europos Sąjungoje ir mums labai daug pasitarnautų, jeigu galėtume pradėti projektus su tokim šalims kaip Jordanija, Marokas ar Tunisas. Jeigu šios šalis prašytų pagalbos, galėtume padėti joms sukurti strategiją ir tą strategiją įgyvendinti. Taigi, jeigu jau parengtume vieną tokią prevencijos strategiją, ateitie mums būtų daug paprasčiau. Na, vėlgi dėl to švelnaus atsakos ir šalių aplink viduržėmio jūrą. Labai svarbu teisingai pažvelgti į žmonių e, kovojusių Sirijoje ir Irake režimą. E, atsiprašau, grįžimą. Mes negalime stebėti tų grįžusių kovotojų 24 valandas per parą. Uh, per daug žmogiškų išteklių tai reikalauja. Ir me, aš prašau gynybos ministrų sukurti tą tokią pasitraukimo iš e, džihado pajėgų programą, delimilitarizavimo programą, rehabilitacijos programą. Taigi, tokios programos jau vyksta tiek JAV, tiek Vokietijoje, tiek Danijoje, tačiau mes turėtume pagalvoti apie nuoseklesnės programas, stipresnės programas. Ir kolegos dirba šio klausimu. Ir vėlgi rudenį vyks konferencija, kurioje bus aptariamas geriausios praktikos ir bus svarstoma, kaip jas toliau plėtoti. Dabar trečiasis aspektas, tikriausiai jūsų komitetui pats aktualiausias, yra išorės aspektas. E, vasario 9 dieną E, užsienio reikalų vadovų taryba patvirtino gana ambicingas išvadas, kurias vienu sakiniu galima apibūdinti taip. Es turi e, vaidinti kur kas svarbesnį vaidmenį kaimininėse šalise, kovojant su terorizmu, kalbant apie šalis kaip Marokas, Mauritanija ir E, taip toliau. Ir kaip matote, tos išvados gana svarbas išduotis iškelia ir mums, ir komisijai, ir jums. Mes jau pradedame įgyvendinti tas išvadas. Kelios iš pagrindinių minčių buvo, tose išvasiuose buvo e, sukurti tikslingą priešteroristinį dialogą norėtume ne tik dialogo, bet ir bendradarbiavimo su užsienio reikalų ministerijoms tose šalyse, taip pat bendradarbiavimo su kitomis tų šalių institucijomis, tarp jų ir teismo institucijomis. Taigi iš savo pusės mes norime suburti visas es institucijas, komisiją, išorės veiksmų tarnybą, Eurojust, Frontex, taip pat aš pats dalyvaučiau bei mm, kitos svarbios tarnybos. Na, nuomonės e, gana dažnai išsiskiria, pavyzdžiui, bendradarbiavimas su Maroku vyksta, tačiau dėl Tuniso mes lankėme šioje šalyje su, su svarbiais politikais susitikome, ponė Morgerinį susitiko taip pat su šios šalies politikais, su Tuniso ministro pirmininku kalbėjomės apie terorizmą ir kilančius iššūkius. Taip pat ketiname pradėti dialogą su Libanu, Turkija ir e, tikimės, kad su Maroku dialogas prasidės šiemet, o su Alžyru ir Tunisu dar kitais metais. Ir mes norime sužinoti, kokiegi tikrieji tų valstybių narių, tų valstybių ir jų vyriausybių poreikiai. Ir jau Libane vyko seminaras, kuriame dalyvavo labai nemažai šioje srityje dirbančių asmenų, taip pat e, teismo struktūrų atstovai. Mes svarstėme, koksgi galėtų būti atsakas į terorizmą, kaip prisidėti įgyvendinant rezoliuciją 2178. Pradėjome darbą Libane ir Turkijoje prasideda panašus seminaras. Visą tai vyks vasarą, o paskui kažkada tai vyks seminarai Tunise, e, Mauritanijoje ir Nigerijoje, o vėliau seks ir kitos šalis. Taigi mes norime parengti kovos su terorizmo veiksmų planą. Na, žinoma, vyksta darbas ir pagal partnerystės sutartis, tačiau kodėlgi reikia dabar naujo plano, kadangi ta grėsmė yra labai svarbi ir su ją reikia skubiai tvarkytis. Norime parengti atskirą planą ir ponia Morgerini Europos tarybai jau pranešė apie saugumo atašė skirimą į aštuonias šalis. Šie atašė jau buvo atrinkti ir jie pradės dirbti artimiausių metų. Ir kandidatams kandidatai turi pateigo, patirties teisėsaugos rytyje ir jie galės su, sukurti tiesioginį ryšį su jomis šalimis. Be to, šios ryties specialistai mums padės sukurti tinkamą atsaką ir um, padės sukurti tinkamus pajėgumus kovai su terorizmu. Dabar dar vienas aspektas, kaip mes galime padėti šioms šalims kartu su kolegomis iš išorės veiksmų tarnybos. Um, aktyviai dirbau šioje srityje, mes lankėmės um, tose šalise, bandėme nustatyti, kur mes galime padaryti teigiamą įtaką. Mes naudojame stabilumo instrumentų, bent jau kol kas, ir turime parengę keletą projektų, kurie greitai prasidės. Vienas iš projektų vyks Jordanijoje ir 10 milijonų projektinių pinigų skirta Jordanui. Nijai. Ir E, Jordanija turės parengti viziją ir tą viziją įgyvendinti. E, prie to prisideda pilietinės visuomenės organizacijos. Libija taip pat e, Libane vyksta projektas ir ten yra nemažai pabėgėjų iš Silijos, Sirijos ir saugumo patarėjas Irake. Taip pat e, su mumis bendradarbiauja, mes rengiame prieš teroristinę strategiją. E, na, daugiau nebevardinsiu, tačiau turime taip pat specialią programą su CEPOL skirtą policijos pajėgų mokymams. Ir ne, e, pareigūnai iš Balkanų šalių ir, ir kitų šalių gali atvykti į Europą su kolegomis dalyvauti mokymuose ir paskui grįžti į savo šalis, pavyzdžiui, Jemeną ir Balkanų šalis. Dar vienas rytis, kurioje esame smarkiai pažengę į priekį, yra komunikacija. Žinoma, dar turime daug ko pasimokyti, kad galėtume e, strategiškiau vykdyti komunikaciją. Žinoma, es bendradarbiavimas su arabų pasaulio artimaisiais rytais yra labai svarbus. Ir kartu su kolegomis iš komisijos, e, kartu su savo komandą galvojame, kaip galėtume geriau bendrauti, kaip bendrauti su arabų šalimis, išsakyti savo nuomonę įvairiais klausimais. Taigi, kuriame tą bendradarbiavimo ir komunikacijos instrumentą. Be to svarbu padėti mena šalims kovoti su Daesh ir Alkeive propaganda. Neseniai e, valstybėms narims buvo patarta e, kurti savo strateginę komunikaciją. Ir 12 valstybių narių iš 28 e, pareng... susisiekė su ekspertais ir konsultavosi, kaip geriau tokią strateginę komunikaciją vykdyti. Nes jeigu pažvelgtume, kokia veiksminga yra daiš komunikacija, tai turime būti kur kas geresni negu jie, kad galėtume e, tiesiog būti pastebimi socialinėse žiniasklaidos priemonėse. Ir neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kada iš turi daugiau negu 45 penkis tūkstančius Twitter paskirų ir turime kažką daryti šio klausimo, ne tik tai tas paskirą šalindami, bet ir savo naratyvą įtraukdami. Dirbame su vyriausybė, taip pat turime dirbti su pilietinė visuomenė, nes jie mums gali padėti kovoti su Al-Qaeda ir Daesh jau vyksta projektas ir E, tarnyba atrenka kandidatus, kurie galėtų dirbti MENA šalise ir Balkanų šalise. Tokios paramos mūsų yra prašoma. Taigi vėlgi tarptautinė bendruomenė e, vis daugiau pastangų deda strateginės komunikacijos srityje kitas svarbus aspektas – kaip mobilizuoti priemonės, mechanizmus ir agentūras, kurios buvo įkurtas, įkurtos e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir priversties dirbti išorės politikos srityje. Kartais valstybės narės šiek tiek dvėjoja, nes tos tarnybos buvo sukurtos e, vidaus politikos tikslams, e, jos atsakingos už interneto saugumą, už kitus panašius e, klausimus. Tačiau dabar atsirado Europolas, Europolas buvo įkurtas Maastrichto sutartimi ir prašoma, kad Europolas taptų aktyvesnis ir išorės politikos rytyje, nes dabar išorės grėsmių yra daugiau negu vidinių. Taigi vėlgi reikia finansinės paramos, reikia keisti keisti darbo programą, tačiau galima skirti ryšių pareigūnus, es ryšių pareigūnus į tam tikras e, esminės šalis. E, taigi Europol ir Eurojust gali parengti specialų į operatyvinį susitarimą, strateginį ar nestrateginį, tiesiog pateikiu tokį pavyzdį. Mes dabar bendradarbiaujame su Turkija ir kviečiam juos į strateginius ir taktinius posėdžius Eurojust lygmenyje, kai kalbama apie kovą su PKK ES, nes Turkija šis klausimas svarbus, jie jaučiasi tos pačios komandos dalimi ir mes dalinamės informaciją. Taigi norėčiau įtraukti ir kitas šalis, ne tik Turkiją, tačiau mums reiktų ir laiko, ir lėšų. Kitas dalykas, e, reikia daugiau nuveikti su turimu teisiniu pagrindu. Po mm, rugsėjo 11 atakų mm, mes turėjome, mes modernizavome susitarimus su JAV ir ekstradikcijos susitarimus. Taigi, E, reikėjo tos susitarimus atnaujinti, nes nei vienas jų neatitiko 21-ame amžiuje atsiradusių iššūkių. Vėlgi, su viduržėme jūros šalimis reiktų elgtis taip pat ir dėrėtis visų 28 šalių vardu. Taigi, kai mes įkursime tą meistrystės centrą, Center of Excellence, e, galėsime vykdyti geresnį bendradarbiavimą su viduržėme jūros šalimis, e, pasiūlyti jiems daugiau pagalbos ekspertų lygmenių. Taigi, tokie iššūkiai, taip klostasi padėtis. Ir dar vienas dalykas, prieš keletą mėnesių e, sukūriau ekspertų grupę dėl užsienio teroristų kovotojų. E, Bruselėje vyko susitikimas šios grupės, e, Rabate vyko ir po vasaros atostogų vyks dar vienas susitikimas Bagdade ir tai svarbu, nes mes dalinamės informaciją ir bandome sukurti atsaką terorizmo plėtimui. Na ir paskutinis dalykas ir paskui jau baigsiu kalbėti. Būtent kylantis iššūkiai. Pirmiausia, trūksta lėšų. E, reikia surinkti būtinas lėšas. Jeigu norime e, daugiau ekspertų įtraukti, tai tuo met e, turėtume padidinti lėšų dalį skirtą kovai prieš terorizmą. Be to, reikėtų daugiau kovos su terorizmo tikslų įtraukti į dabartinę finansinę programą ir bendradarbiauti su kitomis šalimis. Be to, kitas iššūkis yra ekspertai ir ekspertų skirimas, nes šalis linkus pasirinkti savo geriausius ekspertus savo, ne visada pavyksta rasti žmonių, kurie gali nuvykti į Bagdadą ir pasidalinti savo patirtimi. Kitas dalykas darbas karšto klimato šalyse nėra toks paprastas. E, kultūra skiriasi, yra kitų sunkumų, pavyzdžiui, tų šalių saugumo tarnybos e, gali neturėti pakankamų galių tose šalyse, taigi reikia tas galės sukurti. Be to reikia pasižiūrėti į e, daugia šalius formus, pavyzdžiui, kovos su terorizmu formas, kuris įkurtas su JAV, jungtinių tautų atitinkamos institucijos, bet to e, e, reikia užtikrinti subalansuotus santykius e, su šalimis ir remtis e, bendradarbiavimo su šalimis patirtimi. Taigi tiek ir tikiuosi, galėsiu paskui atsakyti jūsų klausimus. Stop. Dėkoju. Prieš pereinant prie klausimų norėčiau pasveikinti Jordanijos karalystės atstovų rūmų delegacija, kuri atvyko šiandieną pas mus. Ponas Suleiman Alzaben yra delegacijos vadovas, jis yra atstovų rūmų vicepirmininkas. Jie šiandieną atvyko pas mus ir norėtume juos pasveikinti. Jie taip pat klausosi mūsų diskusijų. Sveiki atvykę. Norėčiau žodį suteikti ponui Tanokui, kuris yra AFET komiteto pranešėjas, rengęs nuomonę dėl pranešimo apie Europos piliečių radikalizavimo prevencijos. Ir pranešėja yra ponė Datė. Taigi, ponė Tanok, žodis jums. Trumpai, pirmininkė. Nuoširdžiai sveikinu atvykus e, Žilį į mūsų posėdį. Kaip žinia, jūs esate patyręs tarybos pareigūnas, rūpin, kuris rūpinasi šiais klausimais. Tikrai jūs mums pateikėte labai puikią E, apžvalgą visų tų iššūkių, su kuriais susidurėme mes kiekvieną valstybę narėje, bet taip pat ir kartu visą Europos Sąjungą kovodama su tarptautiniu terorizmu, organizuotų nusikalstamu ir kitais pavojais kylančiais mūsų piliečių saugumui. Man atrodo, kad e, bent jau kalbant apie ilgalaikę perspektyvą ir apie mano šalį, Jungtinę karalystę, Turbūt yra daugiau nei tūkstantis džihadistų kovojančių Islamo valstybės pajėgose Sirijoje ir Irake. Ir mes todėl norėtume, turi, kad būtų priimta ilgalaikė prevencinė strategija. Ir e, sudėtinga išsiaiškinti, kaip ankstyvame etape identifikuoti e, potencialius e, džihadistus, kaip išsiaiškinti, kaip jie yra verbuojami. Ir žinoma, šios programos yra brangius, norint jas įgyvendinti. Reikalauja daug personalo ir patirties. Ir mes turėtume pabandyti apsibriežti geriausias praktikas ir pasiekti konsensuso tarp įvairių šalių, kurios bando įgyveninti panašias programas. Žinau, kad Vokietija čia labai aktyviai reiškiasi. Taigi, tarptautinėme ligmenyje ES galėtų rinkti e, įrodymus, e, gyveninti bandomosius projektus, taigi galėtume taip gyveninti ir savo šalise programas. Tačiau noriu pateikti kelis klausimus. Prieš kelias savaitės e, spaudoje pasirodė straipsnis, kad Italijoje buvo sulaikytas įtariamasis, galimai dalyvavęs teroristiniame išpolyje Tuniso muziejuje. Gali būti, jis gyveno Italijoje kaip pabėgėlis ir galbūt net atvyko vienu iš laivų per viduržėmio jūrą perplaukęs. Ar žinote ką nors apie tai? Ir ar yra kokia nors žymi rizika, kad tie pabėgėliai atvykstantis per viduržėmio jūrą galėtų integruotis į džihadistų gretas? Uh, infiltruotis. Taip pat jūs minėjote Interpolą ir kad tai galėtų būti dar vienas padedantis partneris šioje kovoje. Tačiau kartais Interpolas piknaudžiauja raudonosios kortelės sistemą. Dėkoju. Toliau ponė Fotiga, kuri yra saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkė kalbės. Ačiū, ponė. Kerhov, dėkuoju atvykus į šį parlamentą, dėkuoju už jūsų pasisakymą, aš ypač džiaugiuosi girdėdama jūsų pastabas apie dedamas pastangas, kovojant su propaganda, kurią skleidžia Daesh ir kitos radikalios grupuotės. bandydamas paveikti viešąją nuomonę net ir valstybėse narėse mūsų sąjungos. Taip pat e, džiaugiuosi, kad e, buvo imtasi koordinuotų veiksmų, samdant patarėjus e, strateginiam komunikavimui. Norėčiau paklausti apie jūsų nuomonę, apie radikalių islamistų propagandą propagandos prieš valstybės narės pasiekmes ir kovą su jie. Kokių veiksmų reikia imtis? Ir mes taip pat kalbame apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Rusija, Turkija ir Iranas. Norėčiau paminėti šias šalis. Kai dėl Rusijos? Po Medvedevo sprendimų susijusių su Afganistanu norėčiau paklausti ir kaip su Iranu, ar galėtume tikėtis jo paramos, padedant jezidų, haldiemų ir krikščionių mažumoms Irake. Ir Turkija yra žinoma visiškai atskiras klausimas. Ačiū. Mes jau baigiame sudarinėti kalbėtojų sąrašą ir taip pat prašyčiau kalbėti pusantros minutės, nes mūsų laukia kitas klausimas. Taigi, ponia Plenkovičiau, jums pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Dekerhov, dėkuoju, kad vėl atvykote po tokio trumpo laiko į mūsų užsienio reikalų komitetą. Tai dar sėkiai įrodo, kokią svarbą, svarbę temą jūs koordinuojate jau praėjusį dešimtmetį. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie apsikeitimą duomenimis, kurį vykdote su pietričio Europos šalimis – apie 600 žmonių, manoma, kad iš pietričių Europos nukeliavo į vidurio rytus, ypač iš Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo, Makedonijos. Ir kokios kokybės informaciją keičiatės žvalgybinių lygmenių ir kiek jį pasitarnauja prevencinėje veikloje? Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponė Gomeš. Sveiki atvykę, ponė Dekerkov. Kaip jūs vertinate informacijos mainus? Ar e, situacija pagerėjo tarp valstybių narių ir taip pat e, tarp e, institucijų kaip Europolas, Eurojustas ir taip toliau? O kai dėl ginklų kontrabandos, sakėte, kad komisija rengia reglamentą, bet mes jau turime bendrą poziciją dėl ginklų eksporto valstybės narės ir taip galėtų ją įgyvendinti. Taigi, ar mes dabar užstriksime, kol bus renk, rengiamas šis reglamentas? Aš yra viena iš tų, kurie visiškai atmeta galimybę ir kad būtų gretinami per viduržėmio jūrą atvykę pabėgėliai ir teroristai. Tačiau iš kitos pusės žinau, kad situacija Libijoje suteikia prieglobstį teroristams. Taigi, kokią informaciją turite apie tai, kadangi jie juk siekia ne Libijai pakengti, bet Europos Sąjungai. Ir taip pat yra valstybių narių, kurios koordinuoja veiklą su Iraku, kovodama su Daesh teroristais. Jūs taip pat sakėte, kad e, su Turkija vykdomi koordinavimo veiksmai, o su Saudo Arabija ir Kataru kaip. Dėkoju. Ponas Demes Maker, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Dekirkaufai. Keli trumpi klausimai po teroristinių išpolių Paryžiuje, Vokietijoje ir Prancūzijoje buvo imtas veiklos, buvo suimti net ir čečienų piliečiai, turėjo Rusijos pasus. O taip pat tas asmuo išgyvenęs policijos e, iš Vervyje taip pat buvo čečienas. Žinome, kad yra prorusiški čečienų aktyvistai, kurie reiškėsi ir Ukrainos konflikte. Tačiau mes čia kalbame ir apie terorizmą Ukrainoje. Turime užtikrinti, kad būtų įtrauktos ir Ukrainos institucijos e, vykdant tarptautinę kovą su terorizmu, kaip tai pasiekti. Balandžio mėnesį Bahreinė vyko seminaras e, kartu su Persijos įlangos bendradarbiavimo taryba. Ten buvo svarstoma, kaip kovoti su DAEŠ finansavimo šaltiniais Europoje. Ten buvo ir e, europiečių, e, kurie kalbėjo apie Kataro ir Saudo Arabijos finansavimą DAEŠ. Taip pat kaip imtis bendrų pastangų kovojant su tokiu finansavimu. Dėkau. Panas Kosu. Dėkui pirmininkė dėl PNR. Mums iš tikrųjų labai sudėtinga, pavyzdžiui, ši tarnyba nebūtų mums padėjusi išvengti Charles Hebdo išpolių. At, ir nemažai tarnybų dirbo siekdamos užkirsti kelią šiem išvalis, tačiau jiems nepavyko. Ir 2013 balandžio mėnesį parlamentas jau apie tai kalbėjo. Mes Iš tikrųjų labai nerimaujam dėl to, kaip ES elgesi su interneto duomenimis, atsižvelgiant į asmens duomenų ir asmens privatumo pažeidimus, atsižvelgiant į jungtinės karalystės veiksmus šioje srityje. Na, ar ES žvalgybos agentūros peržiūrės savo veiksmus ir pasistengs ateityje užkirsti tokiems išpoliam, mm, užkirsti kelią tokiems išpoliams kaip Jebdo e, išpolis. Ir kaip užtikrinsime, kad mūsų duomenys e, neprisidės prie to, kad mes esame sekami ir kaip garantuosime tai es piliečiams. Now. Dėkuoju. Toliau ponia Lohbiller. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Dekerhoff už labai įdomų pasisakymą. Aš norėčiau pateikti kelis klausimus. Norėčiau sužinoti apie e, bepiločių lėktuvų panaudojimą antiteroristinėse operacijose. Žinome iš amerikiečių, kad e, tokiu būdu žuvo ir civiliai Giovanni Laporto. Pavyzdžiui, ar e, buvo imtasi kokiu nors priemonių? Taip pat norėčiau sužinoti, kokia jūsų pozicija dėl bepiločių lėktuvų panaudojimo antiteroristinėse operacijose. 2014-aisiais Europos parlamente buvo priimta rezoliucija, sakanti, kad reikia sugriežtinti taisyklės, kada galima naudoti bepiločius lėktuvus. Ką manote apie tai? Toliau. Žiniasklaidoje, ypač Šiaurės Afrikos žiniasklaidoje, e, sakoma, kad ES valstybės narės ketina įkurti Šiaurės Afrikoje bepiločių lėktuvų bazes, pavyzdžiui, Marokė. Taip pat norėčiau sužinoti apie sustiprintą bendradarbiavimą su EAS e ir Arabų lyga antiteroristinėse e, operacijose. Dėkoju toliau, ponas Kalvar. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė Kirchhoff e, Kai dėl Snaudeno situacijos e, buvo iškeltis, iškel, išsakytas susirūpinimas dėl saugumo agentų, o kaip dėl Turkijos e, saugumo agentūrų darbo, ar ėmėtės kokiu nors veiksmų šiuo klausimu? Eurojuste ar buvo aptarta šis klausimas? Uh, Tai vyksta tada, kaip, kaip prokurorai e, Turkijoje teikia ginklus e, sukilėliams Sirijoje, taip pat e, kaip dėl infiltracijos į Europos Sąjungą. Thank you very much. Mr. Pitidėjos. Ačiū toliau ponas Pitidėjos. Dėkoju, pirmininkė, ponė Dekirkofė. Norėčiau užduoti klausimą dėl keliaivių duomenų įrašo ir duomenų e, rinkimo kartu su amerikiečiais. Kaip užtikrinti, kad tokie duomenys nebus panaudoti e, persekiojant politinius oponentus, kuriuos galima būtų apkaltinti kaip teroristus ir tokiu būdu juos neutralizuoti. Dėja, mano šalyje Graikijoje buvo tokių atvejų. Toliau, minėjote, kad antisemit, kova su antisemitizmu ir islamofobija prisidės prie kovos su terorizmu. Gal galėtumėte patikslinti, kaip tokios pastangos prisidės kovojant su moderniu terorizmu, kuris kyla daugiausiai iš islamistų. Dėkoju toliau ponas Jurekas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Ir taip pat ponė Dekirchov, dėkuoju ir jums. Taip pat norėčiau jums užduoti klausimą apie štai kokią informaciją. Pirmiausia, mus neramina džihadistų kelionės iš Europos, ar tai yra sociologinis reiškinys susijęs su bendruomenėmis, iš kurių jie kilia, ar tai yra tikslinė kampanija nukreipta į žmonės vakarų Europoje. Prieš kelis mėnesius jau gavome šią informaciją, tačiau ar šie srautai didėja ar mažėja. Taip pat Mums įdomu, kas organizuoja tokį verbavimą. Ar tai yra ISIS aktyvistai, ar čia greičiau reikėtų kalbėti apie nuolatinių tinklų įsikūrusių Europoje veiklą. Taip pat jūs minėjote prevencinės priemonės. kurios bus taikomos džihadistams grįžtantiems iš e, Arabijos valstybių. Ar žinome, kaip jie yra linkę elgtis sugrįžę į Europą? Dėkoju toliau ponas Bašyr. Dėkoju už suteiktą progą. Norėčiau apgailestauti, kad jūsų pastangos labai mažai naudos duos. Man atrodo, kad Čia panašu į dantų pastos, e, bandymą sukišti dantų pastą atgal į tubelę. Ką mes padarėme vidurio rytams po antrojo pasaulio karo, įgyveniname maršalo planą ir bandome atstatyti milijardus dolerių ten. Jeigu to nebūtume padarę, Vokietija šiandien būtų galėjusi būti žlugus valstybė. Afganistanas, Libija, Irakas, Sirija tiesiog kenčia nuo centralizuotos valdžios trūkumo, nėra armijos, nėra policijos, kuri galėtų suvaldyti ekstremistus ir teroristus. Tiesiog turime sukurti šias struktūras ir pažvelgime į Pakistaną. Praėjusiais metais dėl to, kad ten buvo armija ir policija, jie ėmėsi kovos su teroristais ir talibanas pralaimi, o valstybė laimi. Jeigu mes nesustiprinsime valstybės, jos nepadrasinsime, tai sužlugs mūsų pastangos. Ir jūsų pastangos, kurios šiaip jau yra geros ir turėtų tęstis, nieko gero net neš. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponui Tekirkop žodis. Thank, thank you very much and thank you for the... Labai ačiū. Ačiū už daug sudėtingų klausimų. Pabandysiu atsakyti kiekvieną iš eilės trumpai. Du ar tris kartus buvo keltas klausimas dėl e, teroristų infiltracijos e, rizikos, galvojant apie nelegalių migrantų tinklus. Aš manau, kad reikia atskirti tos dalykus - nelegalas migrantai, priekločio prašytojai ir nusikaltėliai. E, Mm, daug akcentuoju tuos dalykus per tuos septynius metus, kiek dirbu šį darbą, nes tai iš tikrųjų tikslai jų yra skirtingi. Nelegalus migrantas siekia geresnio gyvenimo, prieglopšio prašytojas siekia apsaugų, tarptautinės apsaugos ir prieglopšio. Neaišku, tikslai skirtingi. Dėl to, kas vyksta Libijoje Kiek aš žinau, Daesh dalyvauja priekybą, įsitraukia į priekybą žmonėmis, nes yra didžiuliai, didžiulės pajamos, labai pelningas biznis ir um, tikrai jie užsima ir nelegalių migrantų srautais 5000 už kiekvieną žmogų. Mm, nežinau, kiek patys panaudoja tą, filtrą, tą tinklą, kad patys infiltruotųsi. Um, Man atrodo, bent jau kol kas, kai buvo teisingai pasakyta vieno iš komiteto narių, pagrindinė grėsmė yra užsienio kovotojai, tai yra europiečiai su valstybės narės pilietybė, taigi jiems nereikia naudotis nelegalių migrantų tinklais, nes tiesiog jie gali pasinaudoti savo galiojančių pasų, todėl mums reikia keliavių duomenų įrašų, PNR, kadangi dažnai daug kas iš jų uh, praskrenda žemiau radarų, nie apie juos nežino policija, apie juos nežino žvalgybos tarnybos, jie pasinaudoja teisėtų pasu, vyksta, pavyzdžiui, atostogauti į Turkiją ir paskui nukeliauja. Toliau Liberčiarius. Tai šiame etape aš neturiu įrodymą apie tai, kad yra pasinaudota nelegaliais tinklais. Bet aišku, ką reikia pridurti, tai kad uh, Mm, galvojant apie užsienio kovotojus su ES valstybės narės pilietybė, turime siekti, kad Frontex plačiau dalyvautų su mm, organizuotų nusikalstamumu. Dėl įvairių istorinių kitokių priežasčių Frontex sukūrėme Mm, kaip sakėme, pagal pirmą ramstį bendrijos e, kompetenciją, taigi jiem buvo galima pavesti tik tai nelegalių migrantų srautus, o ne kovas organizuotų nusikalstamumų. Tačiau valstybėse nesė viskas veikia kitaip. Pasienio kontrolė užsima ir teisėtais, neteisėtais migrantais ir organizuotų nusikalstamumų. Taigi, kai sutartis panaikino tos ramščius, nebeturime antro, trečio, kitokio ramščio, nors Mm, bus dar iš vis tiek yra kiek kitaip. Mes turime panaudoti bendrijos metodą ir jeigu šiandien mes kurtume Frontexą, tai Frontexui būtų pavestas asmens duomenų rinkimas ir tam tikras vaidmuo su Europol bendarbiauti. Tik aš manau, kad reikia, kaip galima greičiau sudaryti operatyvinį sutarimą, kad Frontexas galėtų operatyviniais duomenimis keistis su Europolu. To būtinai reikia. Uh nes jiems reikia susurinkti visus tos duomenis apie, galbūt, sakykime, kažkas yra areštuojama, kažkas ten žino, kažką tai Stambulė, kas padėjo keliauti ir taip toliau, ir galbūt visą tai reikia sujungti su Europolo, kitokią domenų bazę, ir tada būtų galima nusakyti, pavyzdžiui, ir tuos, kurie milijonus dolerių susišluoja per tą prie, nelegalią priekybą žmonėmis. Tai mums reikia daug daugiau. Mm, mm faktų apjungimo. Kol kas to nėra. Dabar, bet nematau tų, tų įrodymų kol kas. Dabar Interpolas pono Tanoko um, klausimas. Es valstybės narės labai atsargiai naudoja Interpolą, kad nepanu, nepaskleistų jautrę informaciją visoms Interpolo narėms. Mm, ne visos jungtinių tautų narės yra Interpolo uh, visos nu, jungtinių tautų narės yra Interpolo narės, ne visos yra netgi demokratinės valstybės, taigi reikia atsargiai, aišku, čia elgtis ir, ir jeigu yra priežasčių galvoti, kad, kad yra motyvai mm, pagrindę politiniai, tai kad mm, nebūtų automatiškai viskas padaryta. Klausimas dėl mm, to, kad reikia daugiau dirbti su Rusija, Iranu ir Turkija, galiu tik pritarti. Uh, Labai tikiuosi, kai tik tai mes jau baigsime dėrybas dėl branduolinės programos su Iranu, bus įmanoma stiprinti tuos santykius, plėsti tą bendradarbiavimą dėl Rusijos. Tam tikrą prasme tai yra tema Yra tai būdas, aišku, ir, ir galvojant ir apie Daesh ir taip toliau. Turkija, aišku, labai glaudi partnerė tuo klausimu. Toliau klausimas, kurį jūs uždavėte apie Balkanus, aš neturiu galimybės atsakyti jį e, tinkamai, nes mm, netikrinu operatyvinės žvalgybos domenų asmeniškai, bet aš mm, galiu pasakyti, kad, žinoma, reikia daugiau dirbti dėl užsienio kovotų su jais. Eina kalba galbūt apie 700, gal daugiau. Tikrai paliko įspūdį darbo kokybė, kai buvau Kosove, Bosnoje, Hercegovinoje, Serbijoje, sutikau su partneriais jie savo saugumo tarnybas atkūrinėje, jie turi jaunų pareigūnų, kurie tikrai pajėgus dirbti, kompetitingi ir, ir, ir įspūdį padarė, kaip jie tarpusavėje puikiai dirba, bendarbiauja, bet aišku, tai dar neatsako žalgybinės informacijos kokybės, kokia yra situacija. Dabar Anas Homės klausimas dėl keitimas informacija yra pagėrėjimų šią savaitę. Tu, kadangi turėsiu rytoj kreiptis tarybą, uh, analizavau situaciją, kiek valstybės narės keičiasi su informacija su Europolo, Eurojustu. Taip, taip, taip yra, yra e, vis daugiau keičiamas informacija, aš labai sveikinu tai. Dėl priekybos ginklais. Uh, Esmė yra tokia, valstybės narės laikosi skirtingų standartų, pavyzdžiui, dėl karinės įrangos nukenksminimo, išėmimo, iš, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, kiek yra įmanoma ten nebenaudojamų paverstą ginklą, jeigu įsigyji, ar jį įmanoma atstatyti, kad jį būtų galima panaudoti kaip ginklą, tai aišku, direktyva tik po septynių metų realiai pasieks gyvenimo stadiją. Tai sudėtinga, aišku. Toliau panas Dimesmeker klausė dėl Ukrainos. Tai yra sudėtingas klausimas, aišku. Mm, dėl e, teroristų, te, teroristai, ne teroristai, tie kovotojai yra ir tikrai Europos piliečių, kurie prisijungia prie vienos ar prie kitos pusės Ukrainos konflikte, bet mm, Ukrainos mm, prašymus sus, sus, susitikęs buvau. Buvo prašymas iš Ukrainos slaptos tarnybos vadovų susitikti, pasitarti su jais, ką būtų galima padaryti. Tai galiu pasakyti, taip po poros savaičių planuojam tokį sutikimą. E, galėsime apie tai plačiau pakalbėti. Toliau Prancūzija kalbėjo apie PNR. Na, tai nebūtų iškirta kelio Paryžiui Nežinau, niekas, man atrodo, ir neteigia, kad PNR rinkimas būtų galės užkirsti kelią šaly Hebdo. Mm, kaip aš ir pirmai sakiau, dar prieš Paryžių aš siekiau, kad būtų PNR. Tam tikra prasme būtų nesažininga pasinaudoti Paryžiumi ir sakyti, kad reikia būtinai PNR. Lygiai taip pat ir nesažininga būtų stabdyti PNR, pas, pasakant, kad tai nebūtų visiškai užkirtę kelio Paryžiui. Tai net nei ta, nei kita pusė nėra teisinga. Mm, iš tikrųjų, ne dėl šaly hebdo mes siekėme PNR, bet tiesiog tai yra vienintelis būdas nustatyti, kad kelionės yra įtartinos. Lygiai taip pat ir, ir, ir kad e, dėl rimtų nusikaltimų. Dabar, dabar dėl dronų, išpolių dronais, nepilotuojamas orlaviais, taip sudėtingas klausimas, aš mielai sugrįšiu dar, pri, pri, dar kartą ir galėsime aptarti jį, jeigu jūs tai domina. Nenoriu per nelik supaprastinti visko savo atsakymuose. Mm, dėl dronų, atsimenu, praeitais metais Europos taryba dėl gynybos e, buvo dirbta tais lasmas. Neatsimenu, ar buvo suformuota Europos Sąjungos oficiali pozicija dėl dronų panaudojimo. Esmė yra, kad, na, ne pats dronas yra problema. Čia kaip ir su. Um, naikintuvais, tai yra kas panaudoja tą įrangą ir kai yra ginkluotas konfliktas, uh, netarptautinis, e, tarptautinis ginkluotas nusikaltimas, e, konfliktas, e, tas panaudojimas, koks yra, pavyzdžiui, Bušo per pirmą valdymą, kokia politika buvo karas su terorizmu ir mūsų pozicija skiriasi nuo amerikiečių. Mes tuomet pradėjome Belingerio dialogą, taip vadinamai, su valstybės departamentu JAV. Um, mes stengiamės amerikiečius Amerikiečių kai kurį interpretavimą užginčyti, pavyzdžiui, dėl um, ginkluotų konfliktų teisės ir kovos su terorizmu teisės. Nežinau apie jokius susitarimus dėl Maroko, Tunizo, Alžyro panaudojimo kaip karinių bazių dronams. Lygiai taip pat aš ir nežinau, kad valstybės narės naudotų dronus taip, kaip amerikiečiai juos naudoja. Uh, Galbūt turime kai kurių dronų stebėjimui, bet ne išpoliams. Vienintelė bazė, kiek aš žinau, yra Nigerija, Nigerija bet ne tose trijose valstybėse, kurias jūs paminėjote. Dėl, matė, ginklų siuntimo Sirijai, nežinau, neturiu informacijos. Mm, turiu E, puikius ryšius su MNT tai ir konsider... E, iš tikrųjų tai yra tarnyba, kuri turi daug informacijos e, apie tai, kas vyksta Sirijoje. Dėl islamo, terorizmo, ryšių, galvojant apie radikalėjimą ir rasizmą, tai yra vienas iš ingredientų greta kitų, kas gali uh, kai kurios žmonės paskatinti, susvetimėti, pasidaryti piktais ir, ir prisijungti prie kažko, bet tai yra tik tai vienas iš veiksnių. Manau, būtų neteisinga neikti kad vis tik tai yra antisemitizmo stiprėjimas Europoje ir Prancūzijoje, kokius skaičius matau, jie tikrai neramina. Ir aš žinau tą valstybę geriausiai, Belgiją pavyzdžiui, 7000 belgų išvyko praeitais metais ir prancūzijos ministras pirmininkas, pavyzdžiui, po šaly Hebdo m, mm, pasakė, kad būtent užsipulti žydai dėl to, kad jie yra žydai, tai yra nepriimtina, mes turime su tuo kovoti, tai yra nepriimtina. Lygiai taip pat, žinau, yra Prancūzijoje diskusijos dėl žodžio islamofobija. Ar tai neturėtų būti kaip ir antisemitizmas to pačiu lygmeniu pastatyta. Išpolis prieš žydus yra todėl, kad jie yra žydai. O ne dėl to, kad jie praktikuoja žydų religiją. Islamofobija tuo tarpu yra kiek kitoks dalykas. Bet vis tiek tai neramina Europoje ir matome kai kuriuose valstybėse narėse ir, ir demonstracijos ir taip toliau. Uh, E, prieš musulmonus, prieš arabus e, kitokią situaciją ir labai svarbu, kad nustatytumėm geriausius būdus, kaip spręsti tą problemą. Ir čia, galvojant apie radikalėjimo prevenciją, labai sveikinčiau vicepirmininko Timermanso um, veiksmus, asmeninį ryštą. Dabar E, radikalėjimo visas procesas, verbavimo visas procesas, socialinė žiniasklaida. Socialinė žiniasklaida įgauna vis didesnį vaidmenį. Belgijoje, aš sakyčiau taip, Belgijoje yra daugiausiai piliečių, kurie išvyko į Siriją ir Iraką, todėl kad salafistai labai aktyviai dirba verbuodami Belgijoje. Tai akivaizdu, matome, kad Didžioji dauguma belgų, kurie išvyko į Siriją ir Iraką, išvyko iš ten, kur Sharia for Belgium organizacija yra aktyviausia. Prie Briuselis, pavyzdžiui, daug daugiau ir šiaurinė dalis daug daugiau negu pietinė, pavyzdžiui, kai kuriuose Belgijos dalise labai aktyviai dirbo ir, ir užverbuota daug daugiau per socialinę žiniasklaidą ir internetą. Daug daugiau belgų į būtent per Facebooką, per kitus socialinius tinklus e, palaikė ryšius su šeimomis ir taip toliau. Ar tas reiškinys auga? Mano atsakymas būtų toks, kad kai kuriuose valstybėse stabilizavosi reiškiniai dėl tų šnekovotojų. Prancūzijoje, Vokietijoje galbūt situacija kita tai Belgijoje, Junktinėje karalystėje galbūt stabilizuojasi, tikrai neišnaikiname tą reiškinio, bet kai kur stabilizuosi. Ir galiausiai panas Bašir dėl to, kad trūksta geros valdysinos, tikrai galiu tik pritarti jums. Man atrodo, būtumėm padarę daug daugiau um, po arabų pavasario. E, Reikia daugiau investuoti į saugumo sektoriaus reformas ir labai glaudžius ryšius palaikau su Tunisu, kad jie galėtų atkurti visą saugumo aparatą, pertvarkyti visiškai nuo nulio, jie viską turėjo padaryti saugumo tarnybų prasme. Mm, tikrai reikia akcentuoti įstatymą viršenybę, išmanė prevencijos politiką. To nori vyriausybė mm, ir prezidentas. Aš e, sutikau kartu su Europos vadovų tarybos pirmininku. Ir e, pasakyti tas pats ir apie kitas valstybės, Libija tikrai e, galbūt kol kas e, neįmanoma daugiau padaryti, bet tai bus didžiulis iššūkis artimiausiais metais. Kitoms valstybėms reikia dar daugiau pagalbos saugumo sektoriaus reformų srityje. The, a, uh, an intervention, so Thank you very much. Ačiū žodis poniai Fotygai. Labai trumpai, ponė Dekirkov, klausimas dėl Rusijos, Irano ir Turkijos. Na, galbūt Turkija būtų atskirai. Čia aš neprašiau didesnio įsitraukimo, sprendžiant e, problemas, tačiau norėjau sužinoti, kokiegi yra dabartinė padėtis. Galbūt galėtumėt į tai atsakyti. Na, jeigu turėtumėt komentarų, galbūt jūs galėtumėt e, šiek tiek labiau išplatoti klausimą, ką turite omeny padėtis e, Irane ir Rusijoje. Na, dėl Rusijos pateikiau pavyzdį dėl dekreto e, uždraudžiančio hmm, neteisėtas sienos su Afganistanu kirtimą. Ir hmm, tiesą sakant, hmm, Rusija mums nemažai problemų kėlė, o dėl Irano tiesiog hmm, buvau smalsi, ar įmanoma gauti iš Irano paramą remiant krikščionių mažumas Irake, jesidžius, ki, kitas krikščioniškas mažumas. Tai čia gana konkretus klausimas. Na, aš pats kol kas nedirbu su Iranu ir iš tikrųjų negaliu atsakyti klausimą, ar mes galėtume gauti kažkokios paramos iš Irano. Uh, Na, mes galbūt galėtume mm, kalbėti su Irako ministru pirmininku ir prašyti vykdyti labiau įtraukiančią politiką. Galbūt šiame kontekste galėtume kažką padaryti, tačiau aš kol kas negaliu pasakyti, ar paraštėse galėtų vykti tokia diskusija, tačiau kadangi tai vienas iš prioritetinių klausimų, aš e, tikiuosi, kad jam skirta pakankamai laiko. Tačiau tai tik mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad žinoma, kai tik tai pavyks įspręsti aktualiausius klausimus, mes taip pat ir šią linkmę dirbsime. Dabar dėl Rusijos. Dėl Rusijos ir Afganistano. Na, dėl Rusijos su Rusijos atstovais DCTF kontekste mes dirbame ir jiems taip pat kyla daug nerimo dėl Daesh. Taigi, e, santykius su Rusija reikia gilinti, plėtoti, tačiau tai nebėra taip lengva dar ir dėl krizės Ukrainoje. Ir santykiai atšalo. Na, dėl situacijos vertinimo e, ir mes Rusija manome, kad Daesh kelia didelę grėsmę ir Afganistane taip pat e, kyla nemaža karo grėsmė, ten situacija aštri. Ačiū ponui e, Dekerhove. Jūs žinote, kad tai svarbus žingsnis mūsų darbe. Dėkui už tai, kad apsilankėte mūsų posėdėje ir sėkmės. Aš norėčiau pranešti kolegoms, kad kitas darbo tvarkės klausimas e, vizitas į Teheraną bus svarstomas uždatame posėdėje. Taigi visi.